Pasiruoškite balsavimo korteles, kad būtume pasirengę. Jeigu visi pasiruošę, galime pradėti. Tikiuosi visi iš koordinatorės atgavę rekomendacijas. Jos jau turėjo būti išplatintos. Koordinatorių posėdis įvyko vakar ir visa informacija turi būti išplatinta vakar vakare. Tai jeigu nieko prieš, galima laikyti, kad tai patvirtinta. Jeigu niekas neprieštarauja. Toliau norėčiau pereiti prie balsavimo. Pirmiausia, balsavimas dėl Ernest Maragal nuomonės. Taip, ponas Maragal yra. Ir nuomonė dėl merginų įgalinimo per švietimą Europos Sąjungoje. FEM komiteto tai yra nuomonė. Kovo 26 dieną buvo pristatyta ši nuomonė ir iki kovo 30 buvo galima teikti pakeitimus. 48 pakeitimai buvo pateikti. Ar ponas Maragalas galbūt norėtų pakomentuoti nuomonę prieš balsavimą, ar galime pradėti iš karto? Pradėkime iš karto. Taigi, ar visi paruošė korteles, ar jau galime pradėti balsuoti? Taip. Taip. Pirmas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau ketvirtas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Toliau antras kompromisas, kas už, kas prieš, primta. Dvyktas pakeitimas, kas už, kas prieš, primta. Taigi primta. Atsiprašau, kad pradėjau susilaikusiuosius. Toliau ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Trytas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Penkiotas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šešiolika už, prieš, susilaiko priimta. Aštuoniolika už, prieš, susilaiko priimta. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 22 pakeitimas. Ne, atsiprašau. Dvidešimt penktas pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, Patikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsavimas uždaromas. Ar visi balsavo? taip, priimta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 23 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 24 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta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 Ne, atsiprašau, klaida. Apsiliko, atsiprašau. 32. Jo reikia atskirai balsuoti pagal Aldės prašymą. Taigi, už pirmą dalį, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Antra dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Ir dabar 33. Kas už, kas prieš, kas laiko priimta. 34 už, prieš susilaiko priimta. 35 už, prieš susilaiko priimta. 37 už, prieš susilaiko priimta. 37. Įskaitytas balsavimas už pirmą dalį, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš. Patikrinkime elektroniniu būdu. Patikrinkime. Balsuoti pradedame. Čia yra antroji dalis. Taip. Dėl antros dalies balsuojame. Ar visi įdėjo korteles? Taigi balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Taigi atmesta. Ne, neveikia kortelė. Ne, viskas gerai, balsai, balsai skaičia teisingai, taigi atmesta. Neštai buvo vienas keitimas, taip. Taip. Trisdešimt aštuntas pakeitimas. Ne, tiksliau buvo prieš. Taigi, prieš tai buvo vienodas balsavimas, tačiau buvo atmesta, nes pakeitinis narys turėjo balsuoti, bet... Taigi buvo problema dėl balsavimo, bet, bet yra atmestas pakeitimas. Jeigu norite, galima balsuoti iš naujo, aišku, bet, bet kaip ir aišku viskas čia. Kolega nebalsavo dėl to, kad čia jau balsavo pakeitinis narys. Dėl to prašymą, kad nebebalsuotų. Bet jeigu norite padėti dar kartą, tai gerai, bet skaičiai bus tie patys. Ar norite dar kartą balsuoti? Nes bus tas pats. Taigi teskime. 38 pakeitimas. Pakeistas žodiniu pakeitimu vienas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta? 39 už. Kas balsuoja? Kas prieš? Kas susilaiko priimta? 40 pakeitimas su žodiniu pakeitimu antruoju. Kas už? kas prieš, kas laiko primta, 41 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas laiko primta, 42 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas laiko atmesta. Taigi dabar galutinis balsavimas dėl visos nuomonės projekto, kas už. Elektroniniu bals, būdu balsuojame. Balsavimas baigiamas. Ir priimta. 22 prieš, 2, 32 už, 2 prieš, 1 susilaikimas. Sveikiname pono Maragalą. Taip pat sveikiname ir šilins pranešėjus. O dabar galime perėti prie nuomonės, kurią parengė Ian Kvičik dėl konkurencingos ES darbo rinkos kūrimo 21 amžiai. Taigi balsuokime. Pirmas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Trečias pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Žodinis pakeitimas pirmasis. Ir penktasis pakeitimas, kuris buvo pakeistas žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, kas laiko priimta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dešimtas, kas už, kas susilaiko, tai yra kas prieš, kas susilaiko priimta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, kas laiko priimta. Septintas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Šeštas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primta. Toliau. Penkioliktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primta. Ketvirtas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau 18 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 19. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 20. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 21. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 22. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 23. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 24. Pakeista žodiniu pakeitimu antruoju. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. Bals, balsavimą pradame. Balsavimą baigime. Atmesta. Trečias kompromisas. Kas už? Kas prieš? Priimta. 26. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 30. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Penktas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Mm. 35. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 37. Kas už, kas prieš, priimta. 38. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, manau, kad atmesta. Patikrinkime elektroniniu būdu. Matau, kad bus atmesta. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. priimta. Vis tik vienu balsu daugiau balsavo už. 39 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 40 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 42 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 43 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 48 kas už, Kas prieš, kas laiko priimta. 49. Kas už. Kas prieš, kas laiko priimta. 50. Kas už. Kas prieš, kas laiko priimta. 52. Kas už. Kas prieš, kas laiko priimta. 53 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 54 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 54. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Galtinis balsavimas dėl visos nuomonės. Elektroninis balsavimas. Balsavimą baigiame. Priimta. 22 už, 4 prieš, niekas nesusilaikė. Sveikinu mūsų kolegą Ilaną Kuičią iš, ir taip pat sveikinu Šilins pranešėjus. Passiamo alla... Un attimo. O dabar pereikime. Alle, ai... Pereikime prie nuomonės pasiūlymo. Aš atsiprašau, pasiklydau popieriuose. Taigi, pranešimai, kuriuos pateikė kolega, kurį parengė kolega e, Bogdanas Trojevski. E, jis yra nuomonės referentas dėl biudžeto. 2016 metų biudžetas ir mes šitame komitete turėtume pradėti, turėjome pradėti nuo įgaliojimų suteikimo ir įgaliojimai buvo suteiki Zdrojevski. Ponai Zdrojevski, komisija balsuoja dėl biudžeto gegužės pabaigoje ir balsuojama plenarnėje sesijoje Liepos mėnesį. Taigi dabar norėčiau pradėti mm, ir visų pirma paprašyti tylos. E, suteikiu žodį pranešėjai Strojevskai, e, o paskui šešėtinės pranešėjams, o paskui visiems, kurie norėtų pasisakyti. Dėkoju. Nuomonė, kurią rengiau, yra labai trumpa, labai konkreti ir stengiausi, kad šioje nuomonėje būtų e, jau tie pasiūlymai, kuriuos jūs per įvairias diskusijas ar debatuose e, pasiūlėte ir norėjau jas visas įtraukti į šitą dokumentą. Yra čia penki pagrindiniai punktai. Pirmiausia, mums yra būdingas Tai yra kokie iššūkiai. E, pirmininkė pertraukė. Ar yra vertimas į, į, į vokiečių kalbą? prašome, prašome tęsti. Taigi aš pradėjau kalbėti lietai tam, kad būtų galima perjungti e, mygtukus ir, ir kad niekas nepradingtų. Taigi, kaip sakiau, nuomonėje yra penki pagrindiniai punktai. Pirmiausia, tai yra iššūkiai, e, kad programa ir apskritai ES veikla turėtų atitinkamas e, lėšas, kurios remiasi poreikiais ir, ir prognozėmis. Ir kad būtų skirta pakankamai lėšų e, visiems įsipareigojimus vykdyti. Kartais tai yra lėšų trūksta, bet ir apie tai aš kalbu savo nuomonėje. Aš bijau, kad panaši situacija gali būti e, vėl dar kartą iš anksto, kai kalbam apie naujas programas, ypač e, Erasmus Plus ir kūrybinga Europa. Ir tuomet, jeigu yra kažkokių trūkumų, lėšų trūkumų, tai tuomet tikrai kyla problemų jas įgyvendinti. Ir aš trumpai jas paminėjau, kad kalbant apie tokias reik, e, jautrias problemas, neiškiltų vėl problemų. Toliau e, komunikacinės programos ir geresnis dialogas su gyventojai. Šiame kontekste nuomonė pabrėžia Europos tinklų rolę ir taip pat vietos medijų vaidmenį, ypač radio ir pabrėžia taip pat ir vietos ir nacionalinių žiniasklaidos priemonių vaidmenį. Toliau trečias dalykas. Nuomonė primena, kokia svarbi yra kultūrinė diplomatinė e, Europos, tarp Europos Sąjungos ir kaimininių valstybių. Ir čia aš kviečiu priimti bendrą strategiją, skatinant jaunimo mobilumo menininkų, kuriejų, kurie dirbo kultūros sektorijoje, e, kurie vykdo bendrus kultūros ir švietimo projektus. Ir šiame punkte aš norėjau atkreipti dėmesį tai, kad labai dažnai e, jūs dažnai skirti dėmesį į įvairias galutinės produktus, ir, kurie vyksta Europoje, ir e, produktų, kurie vyksta Europoje ir už Europos ribų. Toliau, reikėtų peržiūrėti apribojimus, um, kurie taikomi finansuojant mažuosius projektus ir tai kenkia kultūros sektoriui. Trumpai tariant, aš atkreipiu dėmesį, kad reikia daugiau lankstumo, o nereikėtų vadovautis biurokratiniais e, metodais ir skirstant e, lėšas kultūrai ir e, švietimui. Penktas dalykas, aš prašau prisimti naujus biudžetinius įsipareigojimus siekiant kovoti su aukšto nedarbo lygiu tarp jaunimo tai yra mūsų nuolatinios e, suinteresuotumo tema. Ir taip pat atsižvelgiu e, pas parlamento rekomendacijas dėl investicinio plano, ką siūlo panas Junkeris. Europos strateginių investicijų fondas turėtų atsižvelgti darbiniais tiklais į investicijas į mokymą, e, mokslą, į kūrybinį sektorių, nes tai yra labai svarbus veiksnys jungiantis visuomenę ir galiausiai tuo remiantis yra priimami sprendimai ir ūkio srityje. Čia e, galbūt galima jau ir pasidžiaugti, kadangi Junkerio plane e, kitose etapuose, kitose komisijose šitas mūsų postulatas, kad kultūra ir švietimą, švietimas turėtų būti Junkerio plano ciklas, tai tai jau yra atsižvelgta. Norėčiau priminti apie tai, ką kalbėjau ponė pirmininkė, kad e, dėl, komini, dėl nuomonės komisija balsuos birželio mėnesį, o galutinis e, žingsnis yra parengti nuomonės atsižvelginti visus pasiūlymus. Ir tai bus padaryta Liepos mėnesį. Ačiū kolegui e, Strojevskai, labai dėkoju. Ir dabar kas norėtų pasisakyti? kolegė. Dėkuoju pranešėjui. Aš manau, kad būtų labai gerai dėl e, bendravimo, dėl komunikacijų sektorių. Reikia paminėti Euronet tinklą, jam irgi reikia tinkamo finansavimo. Tai jau buvo paliesta, bet aš manau, kad mūsų nuomonė kultūros komitetas turėtų užtikrinti, kad komisija turi labai aiškiai pasakyti, kad nebus kažkaip pakengta ir, ir kad bus skirtas tinkamas finansavimas. Ir manau, mano nuomonė, kai kalbam apie Erasmus plus įgyvendinimo. Aš neseniai girdėjau, išgirdau apie tokius atvejus, kad e, švietimo srityje Erasmus dalyje, tai yra mokyklose, kalbant apie mokyklas, kad tik tai dideli mokyklų projektai yra finansuojami, o ne mažieji. Aš manau, kad tai netitinka mūsų interesų. Tai reiškia, kad mes e, tiesiog išstumėme kai kurios žmonės, atskiriame juos ir e, biudžetas turėtų būti labai aiškus, kad mes norėtume čia kitokios pusiausvėros, kitokio balanso. Mes norėtume, kad maži mokyklų projektai būtų dėmesio centre ir kad jie ne, nebūtų atstumti, kad mes nežiūrėtume vien tik tai didžiuosius. Honorable Morgano. Morgano, kolega Morgano. mikrofoną. Čia vaikais. Atsiprašau, aš e, žiūrėjau savo e, sąrašą, bet kolega tikras džendelmenas ir užleido poniai priekį. Aš norėjau suteikti pirmiausia žodį šešėliniams pranešėjams. Tai jeigu jūs sutinkate, tai viskas tvarkoj tada. Dėkuoju. Aš norėčiau pritarti tam, ko ponia Helga Tripil sakė, aš manau, kad ilgalaikis finansavimas yra labai svarbus ir neturėtų būti sviravimo. Dabar matome, komisija sumažino programų skaičių pagal kasmetinį finansavimą tuo remiantis ir reikia suprasti, kad tai yra tokia sistema, kuri pritarė, kuri remia mažas ir smulkės įmonės, o mažas radijos stotis, kurie teikia informaciją, kurios žmonės kitaip negaus, irgi yra svarbios. Kalbant apie programų gyvendinimą, tai ne vien tik tai e, švietimas ir mokymas, bet apskritai, e, kalbant apie švietimo programų gyvendinimas ir mm, būtent šiame komitete mes aiškiai labai pasakėme, kad mažus projektus reikėtų jim remti ir um, Europos piliečiai programa yra viena iš tokių programų ir viena iš tokių mainų programų. Tai manau, kad reikėtų uh, bent jau šiuo metu nustatyti labai aiškius prioritetus. Kalbant apie įgyvendinimą, mes turėtume išsakyti nuomonę, konkrečioje pranešime, bet aš manau, kad ir čia biudžet, kalbant apie biudžetą, reikėtų atsižvelgti, kad, kad užtektų pinigų e, mažiems projektams. E, labai dėkui. Visų pirma, aš turiu pritarti tam, kas sakė pranešėjas ir turiu jam padėkoti už tai. Ir tie, e, kurie jau kalbėjo, irgi panašias pastabas išsako. Nuomonėje yra pažymėti pagrindiniai punktai 2016 e, metų biudžete, kurie svarbus mūsų komitetui. Ir na, manau, kad tai, ką mes dažnai esam kartuoję šitose posėdžiuose, labai svarbu neišleisti iš akių mūsų mūsų konkurencingumą, kad tikrai mes galėtume skirti šitą sritį kultūrai ir švietimui ir kad galėtume skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą Europoje. Aš parengsiu visą eilę pakeitimų pasiūlymų, e, papildyti tai, kas yra pasakyta, bet, bet vis dėlto yra, mes ten visi vienodą kryptimi. Reikėtų gal labiau pabrėžti to, tą faktą, kad mes kad nebebūtų e, to atotrukio tarp įsipareigojimų ir, įsipareigo, ir, ir, ir mokėjimų. Pavyzdžiui, Europos piliečiai ir Erasmus programos. Tai aš manau, kad tai, kas vyko ateityje, yra nepriimtina, nes tikrai kengiame piliečiams ir jaunų žmonių šeimoms. Uh, ir taip pat kenkia ir sąjungos įvaizdžiui. Mes neturėtume prarasti pasitikėjimo, bent jau šiuo metu. Kitas dalykas, ką reikėtų dar labiau pabrėžti, yra Europos investiciniai fondai. <clears throat> Ir reikėtų daugiau dėmesio skirti ties programomis, e, tyrimams e, ir gebėjimų kūrimui, informacinių technologijų srityje, skaitmeniniam ugdymui, taip pat ir kūrybinėse pramonės šakose, kai tai, ką kolegė Petra tinkam pažymėjo ir aš jai visiškai pritariu. Atsižvelgiant į projektus švietimo ir kultūros srityje ir jų ilgalaikį poveikį, taip pat ir tvarumą ir aukštą kokybės lygį. Vėlgi, tos dalykus reikia pabrėžti. Aš manau, kad ir pranešėjas tai paminėjo, bet galime eiti dar daugiau ir labiau traukti Europos investicinius fondus. Kaip sakė kolega Gardijos Savan, aš siūlyčiau, kad bent jau valstybių narių investicijos į švietimą neturėtų būti įtrauktos į skaičiavimus pagal stabilumo pakto pakeitimus, kadangi tai yra labai jautrus, prieštaringas klausimas. Reikėtų išskirti kai kurios prioritetus išskirti nusekliai. Dėl SND grupės tai tikrai yra e, esminiai esminės investicijos, kurios turėtų skatinti augimą ir atsižvelgiant į tiesioginį ilgalaikį poveikį, jos reikėtų svarstyti atskirai ir atsižvelgianti tai, kad reikia teisės aktų, kurie skatintų integruotą požiūrį į kultūros paveldą, kadangi šitas paveldas, aš manau, yra mūsų istorija ir tai yra mūsų identitetas. Taip pat reikia neišleisti iš akių ir didžiulio ekonominio potencialo. Tai reiškia, kad ES turėtų mm, teikti paramą būtent šiai sričiai vis, ir visoms išaiškos formoms. Bet kaip ten bebūtų, aš jau kaip sakiau, parengsiu keletą pakeitimų pasiūlymų ir remiantis jais mes galėsime labai lengvai parengti visiems primtiną poziciją. Dėkuoju. Atrodo, kad niekas daugiau žodžio neprašo. Taigi, ponė Mraganina. Gerbimi kolegos, labai greitai. Nenoriu kartuoti tai, kas jau buvo pasakyta, bet aš visiškai pritariu tam, uh, ką sakė ponė Trupil. Manau, kad šitie kriterijai yra priimtini ir mes galime jiems pritarti šitoje nuomonėje. Pir, dėl pirmojo pranešėjo punktas viškai sutinku, kad reikėtų nuoseklumą, reikėtų tikrinti, kad biudžetiniai įsipareigojimai taptų realiais veiksmais. Kitaip tariant, reikėtų būti pusiausvyrą tarp e, įsipareigojimų ir, ir, ir signavimo mokėjimams. Tai nepaprastai svarbu kultūros ir švietimo srityje. Mes norime, kad būtų e, kvestionuojamas Erasmo projektas. Taip pat ir du švietimo e, aspektai. Tiek Erasmus, tiek kitos programos dėl profesinio mokymo kalba apie mobilumą, taip pat e, siekiant sumažinti atotrukį tarp regionų. Ir taip pat kitas su švietimu susijęs reikalas tai, kad e, mes dabar ketiname peržiūrėti Bolonijos procesą. E, visoje eilėje programoje, kurių tikslas yra skatinti švietimą, tai mes turime atsižvelgti tai, kas vyksta ir su Bolonijos procesu. Toliau Europos kultūros paveldas manau, kad mes tai turėtume susijęti tai su kultūrinė diplomatija, apie kurią kalbėjo e, pranešėjas. Tai tikrai mm, yra labai svarbių klausimų, e, kaip e, platinti, kaip saugoti, kaip ginti mūsų paveldą, kokie yra trečiai ryšiai su trečiosiomis šalims, kaip padėti joms saugoti savo paveldą. Na, manau, kad reikia įtraukti ir šitos prioritetus. Ir galiausiai ir autorių teisės, teisės aktų reforma. Tai yra ilgalaikis klausimas ir, na, galbūt pasiekmes tikrai gali būti teigiamas, aš tikiuosi, bet manau, reikėtų kreiptis į Europinius fondus ir skatinti jaunus kuriejus meno srityje ir čia tą dalyką reikėtų specialiai paminėti. Ir galiausiai reikėtų ginti kultūros ir švietimo biudžetą Junkerio plane. Manau, kad reikėtų tai daryti tiesiogiai ir konkrečiai, atsižvelginti tai, kas vyksta dabar. Ar išėjo kolega Tom, manau, kad nėra salėje. Ar dar kas nors prašytų žodžio, ar komisija norėtų sureaguoti tai, kas buvo pasakyta? Kas nu, komisijos atstovas nori pasisakyti, ar ne? Atrodo, kad ne, niekas daugiau žodžio neprašo. Todėl aš dabar galbūt norėčiau patikti porą pastabėlių. Na, kai yra rengiama nuomonė, neturite daug e, mhm. svertų, bet aš čia e, paminėčiau porą e, dalykų. 2016 metais naujas garantijų fondas turėtų pradėti veikti programoms ir veiklos programoms, veiksmų programos, manau, tai labai svarbu, nes žinome, kad komisija iki metų pabaigos turi uh, e, užbaigti pirmąją dalį, tai galbūt mes uh, turėtume ir tai atsižvelgti. Ir kitas dalykas labai svarbus yra tai, kad mes turim kalbėti apie apie e, mokyklų, tai yra ta vadinama dvinių programa ir, pana, ir, ir panašiai. Aš pritariu kai kurių kolegų nuogastavimams, nes aš manau, kad prisimenu, kad ankstesniuose biudžetuose buvo sumažintas finansavimas komunikacijai ryšiams. Ir manau, kad čia irgi komisija gali mažinti finansavimą Euronius ir panašiems dalykams. Tai manau, kad reikia pabandyti ir e, padidinti šituos fondus komunikacijoms, ryšiams ir tikiuosi, kad Liepos mėnesį bus susitikimas su, su komunikacijų generaliniu direktoratu. Mes turime žinoti, kas vyksta, mm, su, kiek tai susijęs su finansavimu ir pritariu. Ir, e, su struktūriniais fondais, kurie tikrai skirti mm, mm, nedidelių projektų finansavimui. Manau, kad kalbant apie mm, tarpinį peržiūrą, mes galėsime e, nu, dar pa, pa, kažką pa, pa, pagelbėti. Tai mes kalbėjom apie e, su panu Straivskį apie tas 5 milijonus. Galbūt tai kaip nors gali pa, pa, padėti. Aš Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną pastabą, į kurį jau paminėta keletą kartų, aš pozityviai tai žiūriu ir siūlyčiau, kad antrame punkte tai e, komunikacijos politikos patoplinimas iš karto įtraukti, e, ypač Euronet. Ir čia bus nuoroda į šitą pastabą, kurią išsakė kolegė Trupel ir ponė pirmininkė. Aišku, aš e, labai laukiu ir kitų pakeitimų pasiūlymų, tačiau norėčiau, kad vidėmės į porą dalykų, kurie mums yra labai svarbus. Visų pirma, mes tiesiog e, nukenčiame ne kultūros komisijoje, bet kitose komisijose. Tai čia mes turim būti labai, labai budrus, nes tai buvo liuks e, apdovanojimų kuriai buvo pritarta, bet kitose komisijos, kai kuriuose komisijose jai iškilo um, grėsmė. Tai aš pažadu, kad ir stengsiuos kovoti kitais frontais, kad kultūros komisija visą laiką laimėtų kultūros srityje, bet e, aš taip pat džiaugiuosi tomis pastabomis, kurios yra susijusios su sanglūdų ir, ir, ir, ir ryšiais, nes aš labai daug metų buvau kultūros ministru ir mano nuomonė neįmanoma tokia situacija, kad jeigu ir įsipareigojimai ir ypač kalbant apie tokius svarbius jautrius švietimo klausimus, kad tokių mm, prievalių nebūtų vykdoma, kad pažadų nebūtų vykdoma, tai tikrai ir labai neigiamai veikia ir praktinė veikla ir kenkia įvaizdžiui. Gaila, kad nėra komisijos atstovo dėl šios nuomonės rinkimų pasiūlymą, bet aš tikiuosi, kad mūsų pastabos pasieks komisiją ir kitose posėdžiuose, kai svarstysim biudžetą, bus komisijos atstovai. Dėkuoju. Sì, anch'io pregherei la Commissione di essere presente perché è utile. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pakviesti komisijos atstovus atvykti, nes man atrodo, jog labai svarbu e, palaikyti tą tokią e, sąveiką su komisijos atstovais. Tad tikrai pritarčiau pranešėjo kvietimu ir taip pat pono Morgano nuomoniai, kuris kalbėjo apie tai, kad šio komiteto įtaka, kalbant apie biudžeto klausimus, taip pat yra įtin svarbu, svarbi. Juk, pavyzdžiui, tokių programų kaip Erasmus svarba išaugo per pastarosius keletą metų. Taip pat buvo ir tam tikrų apkarpimų, finansavimo mažinimų, tad Manau, kad reikėtų aptarti visus šios klausimus ir turiu atvirai pasakyti vieną dalyką. Taip, galbūt buvo tam tikro vidinio susiskaldimo tarp frakcijų, tai šiek tiek sukomplikavo situaciją, bet kurio atveju e, pakeitimus Dėl šios nuomonės galite teikti iki gegužės 12 dienos vidurdienio. Bus balsuojama birželio 6. Linkiu kuo didžiausios sėkmės tęsiant darbus, o dabar siūlyčiau pereiti prie kito pranešimo. Pone Mikhaila Šoidrova, jaunimo verslumo skatinimas pasitelkiant švietimą ir mokymą. Pone Šoidrova yra pranešėja. Ir kovo mėnesį vykusiame susitikime, jeigu pamenate, buvo suorganizuotas itin įdomus seminaras, jo metu buvo pristatyta e, bendra situacija. O dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai, pato šešėliniams pranešėjams ir turiu pasakyti, kad kultūros komitete e, Liepos 14 bus balsuojama dėl šio pranešimo, o e, pakeitimus galite teikti iki gegužės 12 dienos vidurdienio. Žodis poniai Šoidrovai. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ačiū už tai, kad suteikėte žodį. Aš taip pat norėčiau visų pirma padėkoti už tai, kad man buvo paskirta renkti šį pranešimą, nes man atrodo, tai yra įtin svarbi tema. Verslumas ir švietimas yra įtin svarbios temos ir manau, kad švietimo srityje verslumas gauna vis daugiau dėmesio. Man atrodo, kad tai padeda jauniems žmonėms įveikti problemas, su kuriomis jie susiduria gyvenime, ypač tas problemas susijusias su užimtumu, taip pat e, darbo paieškų sėkme. Jaunimo verslumo skatinimas pasitelkiant švietimą e, ne visada sulaukia pakankamai dėmesio, tačiau manau tai turėtų tapti svarbiu prioritetu tiek ir ES programuose, tiek ir nacionalinėse programuose. Buvo atlikti įvairūs tyrimai, aš su jais susipažinau ir taip pat per suorganizuotą seminarą buvo paminėti tie tyrimai ir akivaizdu, kad verslumo galima išmokti. Mhm. Bent jau taip teigia tų tyrimų rezultatai. Na, o aš noriu pasakyti, kad jo reikėtų mokytis ir kad reikėtų jo mokyti. Tai demonstruoja ne vien tik atlikti tyrimai, tačiau ir praktinė patirtis, kurią, e, įgavo, kuri buvo gauta organizuojant įvairius nepelno siekiančius projektus, bendradarbiaujant su nacionalinėmis vyriausybėmis ir taip toliau. Na ir tas pranešimas, kuris buvo parengtas, yra sudarytas iš keletos dalių. Pirmojoje dalyje yra apibendrinami visi dokumentai, kuriuos parengė komisija, taryba, parlamentas, įvairios rezoliucijos, kurios buvo patvirtintos. Ir taip bandoma išvengti, kartoti tas mintis, kurios jau, jau buvo pristatytos. Tad, tai trumpai yra pristatomos institucijų pozicijos. Na ir be abejo, visi suprantame, kad Europos parlamentas turi tokias gana ribotas kompetencijas. Be abejo, ES negali kištis į švietimo sistemų formavimą valstybėse narėse, tačiau galime remti tam tikrus pokyčius, galime juos skatinti ar inicijuoti. Ir man atrodo, kad parama jaunimo verslumo skatinimui galėtų būti vienas iš tų reikalingų pokyčių. Todėl norėčiau kreiptis į komisiją ir paprašyti pabrėžti e, jaunimo verslumo skatinimo svarbą, įtraukti tai į finansinės programas, įtraukti tai, pavyzdžiui, Erasmus Plus programą ir taip pat parinkti kažkokią tai papildomą sistemą, kalbant apie e, naują finansavimo laikotarpį po 20 metų. Žinau, kad kalbant apie 20 metus, kai kurios programos jau yra parinktos ir švietimo sistema naudojasi tomis programomis. Tačiau aš žvelgiu į tai, kas bus po 20-ųjų ir man atrodo, kad valstybėms narėms reikia tos tokios tolimesnės, ilgalaikės perspektyvos susijusios su švietimu, su verslumu. Ir man atrodo, kad tokios ambicijos yra įtin svarbios. Taip pat norėčiau pažymėti, kad mm, verslumo skatinimas ar verslumo mokymas ne, nepaverčia jūsų automatiškai verslininku, tačiau bent jau galima įgauti tam tikrus būtinus pagrindus susijusius su, pavyzdžiui, finansiniu raštingumu ir taip toliau. Tai tikrai nėra mano siekis toks, jog visi baigiantis mokyklas, kuriuose mokoma verslumo, taptų verslininkais. Ne, tiesiog reikia e, ruošti jaunų žmonės, reikia padėti joms įgyti tuos reikalingus įgūdžius, e, tiek ir pirminių, tiek ir antrinių, tiek ir tretinių lygių ir užtikrinti, kad jie galėtų sėkmingai vykdyti savo veiklą, jeigu nuspręstų imtis verslo. Na ir baigdama norėčiau padėkoti Karinai Farbiai kitiems kolegoms, kurie dirbo kartu su manimi ir padėjo parengti šį pranešimą. Tikrai nekantrauju išgirsti, kokių papildomų pasiūlymų pateiksite Ir nebejoju, kad šis pranešimas bus e, tikrai geras pranešimas ir tikiuosi, kad komisija atsižvelgs į mūsų pasiūlymus. Pirmininkė, ačiū labai už jūsų pristatymą. Tikrai daug įdomios informacijos pateikėte. Dabar norėčiau suteikti žodį vienam iš šešėlinių pranešėjų. Ponas Dragos, čia. Labas rytas, kolegos. Norėčiau pasidžiaugti ponio Šoidrovos pristatytų e, pranešimo projektu ir pasidžiaugti tuo darbu, kurį jie atliko. Visi suprantame, kad verslumas yra tokia e, centrinė kompetencija, aktuali mums visiems ir džiugu, kad jau ES lygių įvykdomas strategijas yra įtraukiamas šis elementas. Manau, kad labai svarbu apimti visas švietimo, mokymo sritis ir užtikrinti, kad tai taptų viena svarbiausių ES piliečių kompetencijų, kurią jie įgytų. Labai svarbu užtikrinti, kad būtų kiek įmanoma geriau suvokiama šis rytis ir labai svarbu skatinti e, tokią platesnę apibriežtį bei platesnį suvokimą. Kai buvo apibriešta 2006 metų e, gyvenimo visą mokymasi programoje, tai buvo paminėta kaip viena svarbiausių kompetencijų ir verslumas tai yra įgūdžių, žinių ir požiūrio e, tam tikras rinkinys, kuris yra būtinas norintis teikti verslą. Tai taip pat atitinka ir ES tikslus susijusius su ekonominio augimu, e, švietimu, socialinė įtrauktimi ir taip toliau. Turiu pasakyti, kad kai kuriuose pranešimo vietose tarsi susiaurinama e, e, ta verslumo savoka ir daugiau kalbama apie tai, jo galima pasiekti ekonominių tikslų, kuriant naujas įmonės, atveriant naujas rinkas, gerinant produktivumą bei didinant konkurencingumą. Mūsų nuomonė, verslumas yra labai svarbus darbo vietų kūrimo ir ekonominio augimo variklis, tačiau tai yra susiję taip pat ir su tvarumu bei e, socialinė sanglauda. Todėl norėčiau pabrėžti štai ką. Reikėtų išlaikyti tą tokį platesnį požiūrį, e, kalbant apie visus susijusius aspektus. Ir taip pat labai svarbu atsižvelgti į asmeninę bei socialinę e, dimenciją taip pat. Ta ekonominė matmenė, man atrodo, kad tokiu atveju verslumas taptų labiau įtraukus ir apimtų daugiau suinteresuotų šalių, kurioms yra įdami šis rytis. Mes pasiūlėme keletą pakeitimų ir juose kalbame apie tai, jog reikėtų socialinį verslumą įtraukti į švietimą. Taip pat kalbame apie tai, kad reikėtų pripažinti tas verslumo kompetencijas susijusios su neformaliuoju ir formaliuoju mokymu. Taip pat labai svarbu kalbėti apie neligybę švietime ir, e, ir apie tuos jaunus žmonės, kurie priklauso uh, skurdesniems grupėms. Labai svarbu kalbėti apie nuseklę politikos sistemą tiek ir nacionaliniu, tiek ir ES lygiu. Uh, Nebejotinai bendradarbiausime, bendradarbiausime su ponė Šoidrova ir toliau. Ačiū. Ačiū labai. Dabar žodis ponui Kučiuk. Ačiū ponė pirmininkė, brangus kolegos. Visų pirma, norėčiau pasveikinti ponę Šoidrovą. Tikrai džiaugiuosi tuo, kad taip plačiai pažvelgėte į šią temą, išsamei ją išanalizavote, tačiau norėčiau, ponė Šoidrova, dar kažką pridurti. Kalbant apie jaunimo verslumo skatinimą bei jo potencialą, tai yra puikiai pristatyta jūsų parengtame pranešime, tačiau man atrodo, kad reikėtų šiek tiek daugiau dėmesio skirti karjeros klausimams, taip pat e, tiems mokymams, kurie yra naudojami verslumo skatinimui, nes atrodo, kad daugiausia dėmesio čia buvo skiriama vien tik švietimui ir Kalbant apie verslumą, reikia užtikrinti, kad jauni žmonės padidintų savo e, kūrybingumą, taip pat galimybės įsidarbinti ir čia labai svarbu vaidmenį užima e, švietimo srities darbuotojai, taip pat reikėtų pakalbėti ir apie įvairias skaitmeninės priemonės, kurias galima panaudoti įgūdžių plėtojimui ir taip pat apie jaunimo žinių gilinimą verslumo srityje. Nemažiau svarbu vadovautis įvairiais požiūriais, siekiant padėti jau, jaunimui, versliam jaunimui, siekiant įveikti įvairias kliūtis, su kuriamis jie susiduria savo darbe. Ir taip pat reikėtų pateikti papildomą informaciją, mokymus, patarimus tiems jauniems žmonėms, kuriems yra itin svarbu tapti verslininkais. Na ir be abejo, verslumas yra itin svarbus E, ekonominio augimo ir darbo vietų kūrimo variklis, nes e, tai padeda įsteigti naujas įmonės, steigti naujas darbo vietas. Tačiau norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką. Reikėtų kalbėti apie geresnį bendradarbiavimą ir kitimąsi gerąją praktiką tarp valstybių narių, e, kurios jau yra įtraukusios verslumo švietimą į savo mokymo programas. Ir manau, kad tokios valstybės narės galėtų pasidalinti savo patirtimi su kitomis valstybėmis narėmis, kurios dar tik ketina tai padaryti. Tokios būtų mūsų pastabas. Ačiū. Dėkoju. Norėčiau padėkoti poniai Šoidrovai. Ačiū už parengtą nuomonę. Taip noriu pabrėžti, koks svarbus yra verslumas ir tikrai tai turi būti e, didesnio proceso dalis ir verslumas turėtų e, tapti tam tikrą mm, galimybę, kalbant apie naujų verslų kūrimą. Na ir kalbant apie verslumo kultūrą, apie pozityvios nesėkmės kultūrą, E, tai reiškia, kad jeigu nepasisekė vieną ar du ar tris kartus, nereikia nusiminti, nereikia nuleisti rankų, nes gana dažnai nutinka taip, kad pirmasis verslas užlunga. Ir manau, kad būtent e, šiame pranešime reikėtų taip pat paminėti tai, kad nesėkmės yra natūrali proceso dalis, kad tai yra verslumo proceso dalis ir kad e, tikrai yra visiškai primtina ir suprantama, jeigu po tam tikros nesėkmės vėl bandoma imtis verslo. Ačiū. Ačiū labai. Norėčiau padėkoti pranešėjai už parengtą nuomonę. Ir norėčiau paminėti porą elementų. Kalbant apie Erasmus Plus programą, e, ten taip pat yra Erasmus Plus verslumas e, paminėtas ir galbūt tas elementas nesusilaukė pakankamai dėmesio, tačiau per paskutinį posėdį išgirdome iš komisijos, kad jie norėtų, jog ta programa taptų labiau žinoma. Ir kad tos galimybės, kurios e, egzistuoja, būtų geriau panaudotos. Tad, kaip minėjau, ta programa nėra itin plačiai žinoma, Ir kalbant apie tą konkrečią programos dalį, manau, kad reikėtų pabandyti žmonės geriau su jie supažindinti ir užtikrinti, kad žmonės žinotų apie tą paramą, kuri yra prieinama. Taip pat žinau, kad jau kai kuriuose mokyklose yra nemažai teigiamų pavyzdžių, yra teigiamos tokios mini įmonės ir vaikai, pavyzdžiui, atidaro kažkokius tai nedidelius kioskus mokykloje, kur vykdo prekybą ar užsima kitą uh, E, verslo rušimi. Ir man atrodo būtų visai neblogai, jeigu komisija e, pabandytų e, surinkti tuos gerosios praktikos pavyzdžius iš valstybių narių ir pažiūrėti, kaip būtų galima tai panaudoti, kalbant apie verslumo skatinimą. Dar vienas dalykas, dėl kurio nesu įtin pozityviai nusiteikusi. Man atrodo, kad reikia būti atsargiems judant į priekį, ieškoti tinkamos pusiausviros ir e, užtikrinti, kad švietimas netaptų vien tik kažkokia tai ekonominė veikla, kad būtų tik atsižvelgiama į ekonominius rodiklius. Reikia galvoti ir apie socialinės bei visas kitas kompetencijas. Reikia pasvarstyti ir apie tai, kaip jauni žmonės galėtų išmokti dirbti, naudotis skirtingomis priemonėmis ir kalbant apie mokyklas, manau, kad tikrai dar daug galima nuveikti. Reikia kažkaip tai labiau mokytojų įsitraukti į tuos procesus, juk jie galėtų ne vien tik mokyti vaikus. Jiems ir patiems tikrai būtų įdomu daugiau sužinoti apie šią sritį. Na ir taip žinome, kad e, norint tapti mokytoju, dažniausiai baigiama mokykla, universitetas ir tada vėl grįžtama į mokyklą mokyti vaikų. Ir galbūt trūksta tokios realios gyvenimo patirties, išsamesnių žinių, kurios būtų naudingos mokiniams. Tad manau labai svarbu kiek įmanoma labiau įtraukti mokytojus į tuos procesus ir užtikrinti, kad jie uh, iš pamatų suprastų, kaip funkcionuoja verslas, kaip funkcionuoja įmonės. Ir tokiu būdu vaikai mokyklose daug geriau galės išmokti, kaip viskas veikia. Nes, kaip jau minėjau, dažniausiai mokytojams tokio pabudžio patirties trūksta. Galbūt būtų galima, pavyzdžiui, suorganizuoti tam tikras praktikas mokytojams įmonėse, kad jie pamatytų, kaip realiai viskas funkcionuoja, kaip įmonės veikia. Ir jau po to, be abejo, jie turėtų tokių re, realių žinių, praktinių žinių apie tai, kaip veikia verslas. Ačiū labai, ponė Liba. Po pierwsze, Labai ačiū. Visų pirma, sveikinu ir dėkoju poniai pirmininkiai ir e, dėkoju už tai ne dėl to, kad tik tai parengtas teisės aktas, bet dėl to, kad šitiek į šitą temą atkreiptas dėmesys. Tik tai aštuonios valstybės narės turi tokias įmonės, bet tai reiškia, tai reiškia, kiek daug dar turime padaryti. Ir su dideliu pasidžiamiu galiu pasakyti, kad kaip atsakinga už švietimo sistemą Lenkijoje, aš antrais metais, 2003 metais turėjau tokią įmonę ir iš tos patirties galiu pasakyti, kad yra mm, du nepaprastai svarbus klausimai. Pirmiausia, apie tai, ką kalbėjo ponė Petra Kamen tai yra mokytojai. Nes mokytojas, kuris pats nėra motivuotas būti versliu, negali to perduoti. Ir iš čia ir mūsų, dėl to mūsų pagrindinė veikla turėtų būti susijusi su gerosios praktikos skatinimu tarp mokytojų. Ir galbūt netgi turėtume na, turėti tokią mokytojų kaitos e, strautą, ar, pavyzdžiui, pagal Erasmus programą, ar pagal kitas programas. Ir kitas klausimas, kur e, jau anksčiau kalbėjusiai minėjo, tai holistinis požiūris į verslumo problemą. Verslumas tai nėra vien tik tai biznis, bet verslumas tai ir atitinkamas kompetencijų kiekis tiek e, gamybinių, tiek asmeninių. Tai yra kūrybingumas, tai yra numanimas, rizikos vertinimas, planavimas, tai yra labai plačios asmens kompetencijos. Ir toks holistinis požiūris e, visai kitoje ši, e, šviesoje mums kalba apie verslumą ir per įvairiose švietimo e, etapuose šitas svarstumas skatinamas vis kitaip. Ir tai norėjau atkreipti dėmesį ir tai, aišku, bus atitinkamas papildymas. Norėčiau ir pabrėžti, ka, koks yra verslumo apibrėžimas akademinių e, požiūrių visose mokymo įstaigose ir universitetuose ir humanitarnės krypties aukštosiuose mokyklose. Tai jeigu jūs jau suteikite man žodį, tai aš norėjau pasisakyti ne vien tik tai šitą teisės akto temą, bet aš norėjau pranešti su jums su dideliu malonumu, kad mūsų ataskaita Bolonijoje yra sėkminga. Ir mane apie tai informavo Meneliukso šalių vadovai, kad jie susipažino su, su mūsų dokumentu 19 gegužės pasi rašys susitarimą dėl mokslo laipsnių ir, ir diplomų pripažinimo. Tai būtų mūsų tikslas e, ir mes tikrai esam e, labai džiaugiamės ir mes džiaugiamės, kad toksai susitarimas įsigalioja ir kad jau trys e, valstybės narės tai darys automatiškai. Labai ačiū. Ti komplimenti ancora per questo e soprattutto perché. Labai sveikiname su tokia sėkme. Taip pat, na, vis tik parlamente didelė dauguma palaikė šį dokumentą, tad tikrai dokumentas labai strateginis svarbos didelės. Tikrai sveikinu. O dabar žodis kitam kalbėtojui. Labai ačiū, dėkoju pranešėjai. Diskusija, manau, yra labai puiki. Ir reiškia, parodo, kad mes visi gerai vienas kitą suprantame, suprantame, kaip svarbu yra verslumas, taip pat, kas svarbu, kad švietimo sistema kurtų gerą ateitį. Aš pati na, visą gyvenimą esu verslininkė. Ir svarbiausias dalykas čia yra įkūnyti, gyveninti idėjas ir taip pat pastebėti tam tikrus trūkumus. Tai yra pastebėti, ko trūksta ne tik rinkoje, bet ir ko trūksta visuomenėje. Dėl to labai džiugina tokie platesni e, apibrėžimai. Ir manau, kad vaikai iš prigimties turi smalsumo. Tas smalsumas siejasi su verslumu. Tai yra tam, tam tikro būdo verslumas. Nes kai, pavyzdžiui, pažiūrėtume, kaip vaikai žaidžia, jų elgesys labai primena verslininko elgesį. Jeigu stebėtume, kaip jie renkasi žaislus, kaip jie bendrauja su kitais žmonėmis. Reikia nepamiršti, kad ugdyti verslumą galima labai jau nuo mažo amžiaus, net nuo darželio. Netaip seniai lankiausi mažoje mokykloje ir tenais, toje mokykloje, buvo atvykęs e, žmogus, kuris yra iš Belizo, kuris gavina kavą ir su vaikais jie kartu darė šokoladą. Na ir tai taip pat ugdo verslumą, nes verslumas turi sėti su tuo, kas yra smagu, kad žmogui yra įdomu, juk būtent taip kuriamas verslas yra. Turi tu mėgautis tuo, ką veiki, turi gebėti visiems įdomiai papasakoti, kuo tai yra gerai, turėti e, sugebėjimą parduoti savo idėją. Tad reikia tai turėti galvoje, kad verslumas turi būti smagu. Ir taip pažiūrėti į verslumo švietime. Toliau. Na, aš iškelti dar kitą mintį tai, e, mintę apie tai, kad verslumas yra labai socialus, visuomeniškas. Nes reikia turėti galvoje, kad e, verslas daromas visuomeninių kontekste, taip pačias svarbis yra profesinės sąjungos. Tad reikia paminėti, kad e, reikia pasidžiaugti, kad parlamentas palaikė prikybos sutartis ir kad parlamentas taip pat mes visuomet palaikome sažiningumą prekyboje, sažiningumą versle. Tai yra labai svarbu. Ypač svarbu šiemet, kai šiemet yra Europos parlamento paskelbti pas, pasaulės plėtros metais. Tad visuomet, kai išnekame įvairiais klausimais, kai sakome nuomonės, reikia pasakyti dėl skurdo ir kaip galime padėti dalindami skirsimus praktikumus. Labai ačiū. Anche per questo richiamo e ora la parola Labai ačiū už tai, kad primėte, priminėte mums apie šios dalykus. Labai ačiū. Kolegos kalba apie verslumą, dėl to noriu aš pasakyti, man tai yra labai aktuali tema. Kas yra svarbu? Manau, į verslumą reikia žiūrėti ne į kaip atskirą dalyką, kuris turėtų būti dėstomas mokykloje, bet kaip tokį horizontalų klausimą, kuris būtų dėstomas įvairiais aspektais tarp įvairių kitų dalykų mokykloje ir taip pat įvairiais aspektais universitete. Taip būtų skatinamos įvairios geros savybės, įgūdžiai, kurie bus naudingi asmeniškai. Nes juk verslumas neša ne tik ekonominę naudą, o dažnai supratamas taip siaurai yra. Reikia plačiau žiūrėti. Reikia suprasti, kad būtent verslumas gali padėti jaunimui plėtoti savo įgūdžius, plėtoti savo discipliną, visas, visas, visas kitas savybės, kurių reikia sėkmingam asmeniniams gyvenimui. Jie turi suprasti skirtumus tarp to, kas vyksta Europoje ir kas vyksta JAV. Pavyzdžiui, Europoje jaunimas, tie, kurie norėtų kurie norėtų būti verslininkais, yra tokių žmonių tai 37 procentai jaunimo Europoje, o JAV tokių žmonių yra per 70 procentų, kurie norėtų būti verslininkais. Tai ypač svarbu yra mažo ir vidutinio verslo kontekste. Na, aš jau kaip socialistas sakau, kad jeigu norime, kad vietos būtų geros, patikimos ir stabilios, tai reikia plėtoti daugiau verslumo mokyklose kad daugiau žmonių norėtų kurti savo verslą. Toliau, dar ir pažiūrėkime iš ekonominės pusės. Kai bendruomenė investuoja į verslumą, tai yra gaunama iš to didžiulio graža. Skaičiuojama, kad tai siekia net 1 prie 40. Nes investicija į verslumą ypač jaunus žmonės, sukuria labai daug sudėtingų, išjudina labai daug sudėtingų augimo procesų. Tad reikia tikrai pastengti gau, išgauti visą įmanomą naudą iš verslumo. Ir taip pat jaunimas turi teigiamai tai žiūrėti, jie turi tai matyti kaip žaidimą. Ačiū. Dėkojame. Taip, visi pasakė, kas jau norėjo pasakyti, galbūt komisija norėtų pridurti ką nors. Taip, prašau. Labai ačiū už tai, kad pakvietėte į šį tikrai labai įdomų posėdį. Mes komisijoje labai vertiname šias e, labai vertingas iniciatyvas Europoje skatinti verslumą. Ypač norėtumėm pabrėžti tą, to holistinio požiūrio svarbą švietime į verslumą, ir kad jaunimas galėtų holstiškai tai pažiūrėti. Taip pat norime pabrėžti, jog yra labai svarbu suburti kuo daugiau partnerių, suburti kuo platesnę koaliciją, kuri, kuri palaikytų šią idėją ir ypač įtrauktų kuo daugiau tiek formaliojo švietimo, tiek neformaliojo švietimo veikėjų. Na čia atkreipti dėmesį į jaunimo darbo svarbą, jaunimo darbo indėlį, taip pat neformalų švietimą. Visą tai įgalina jaunimą. Įgalina išmokti įgūdžius, kurie yra plačiai panaudojami. Tikrai reikia tai suprasti ir pabrėžti. Europos komisija yra labai geroje padėtyje būtent sukviesti ir suvienyti įvairias suinteresuotas šalis ir paskatinti jas dalintis gerąją praktiką. Ir labai mes norime ir siekime būtent toliau tokiu keliu eiti, didinti bendarbiavimą. Kaip jau buvo matyta iš nacionalinių jaunimo ataskaitų, jau yra daroma nemažai iniciatyvų verslumo mokymo srityje, mokymo skirtų jaunimų srityje. Tačiau reikia tai plėsti, reikia daugiau mokytis vieniems iš kitų, reikia tai gerinti, reikia mokytis vienos valstybėms narėms iš kitų valstybių narių. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad Erasmus Plus programa jau labai aiškiai yra sutelkta ties verslumo lavinimu. Ne tik pagal pirmą pagrindinį veiksmą Key Action 1, bet ir pagal Key Action 2. Ir visą tai ragina daugiau bendrabiauti aptundinių lygių, skatina bendrabiauti tarp jaunimo asociacijų, taip pat priderinti gerių įgūdžius prie sektorių poreikių. Žinoma, galima dar įtraukti ir mokytojų mokymą ir tai galima įtraukti ateityje. Dabar norėčiau dar suteikti žodį savo kolegai, kuris galbūt norės kiek papildyti. Labai ačiū norėčiau pasakyti šiek tiek iš švietimo pusės jau perspektyvos. Manau, kad tikrai svarba yra didžiulė ir reikėtų jos nepamiršti. Manau, kad reikia visais lygiais stengtis skatinti verslumą, skatinti vaikus, domėtis verslumu tiek mokykloje, tiek universitete. Kaip jau buvo pasakyta, tai kaip kolega sakė, apie, apie verslumo skatimą mes jau seniai kalbame, mes taip dirbame šią srityje, tikrai tai galima verslumo lavinti svarbiausius įgūdžius ir Erasmus Plus programa tikrai tai daro, nebijau, kad valstybės narės to rūpinasi, tačiau dabar esminis klausimas yra, kaip dar tai pagerinti, kaip žengti dar toliau. Taip pat mus beje labai džiugina, kad ir jums tai labai rūpi. Ir Na, tik tais klausimas lieka, kaip eiti toliau. Turime gal tik keletą smulkių pastabų dokumentui, bet galbūt ne dabar tam laikas, laikas taip tarti, mes galbūt su pranešėja e, jau privačiai apie tai pakalbėsime. Ačiū. Labai dėkoju, ačiū už komentarus ir ačiū už tos komentarus, kuriuos perdusite pranešėjai. Džiugu, kad komisija nori bendradarbiauti. O dabar suteiksiu žodį pranešėjai. Labai ačiū. Norėčiau visiems padėkoti už pastabas. Manau, kad tikrai daug ką bus galima įtraukti pakeitimais į nuomonę. Aš bandžiau plačiau pažiūrėti švietimą. Tačiau taip išgirdau, ką jūs sakote, kad galima kalbėti dar aiškiau apie tai, išskirti atskirius įgūdžius galbūt. Uh, Taip pat atskirai kalbėti apie atskirus švietimo lygius, pavyzdžiui, e, aukštesnį įsilavinimą, aukštį įsilavinimą, taip pat e, trečią lygmenį įsilavinimą. Taip pat e, dėl Erasmus programos norėčiau paminėti, kad prie šešto punkto jį jau minima ir apie tai kalbu. Toliau dėl gerosios praktikos dalinimosi. Tai siūlau nuomonėje tinklą. Galėtų būti komisijos organizuojamas gerosios praktikos dalinimosi tinklas kuris veiktų tarp visų ES valstybių narių. Taigi, aš visą tai pasižymėjau, tačiau, žinoma, lauksiu ir kitų jūsų pastabų. Tik norėčiau pasakyti, kad ketinu prašyti komisijos, kad iki mandato pabaigos galėtų pateikti ataskaitą apie tai, kas žengta yra, kas jau padaryta. Ir norėčiau pasakyti, kad Na, aš taip jau žiūriu darbą, jei kažkas daroma yra, tai noriu matyti rezultatus. Tad labai tikiuosi, kad iki kadencijos pabaigos komisija padarys analizę ir parašys apie tai, ar tinklas tikrai sukurtas, ar jis veikia, ar Erasmus programa padeda daryti gerąją praktiką ir taip toliau. Tad galima kalbėti apie tai šitą tokį apie keturių metų laikotarpį, per, per kurį reikia tokį vertinimą padaryti. Labai ačiū. Dėkoju visiems už įdomias diskusijas. Aš priminti, kad balsavimas vyks Liepos 14 dieną. Tai bus paskutinis posėdis prieš, prieš vasaros atostogos. O pakeitimus galima teikti iki gegužės 12 dienos vidurdienio. Dar viena pastaba. nuomonė yra paremta labai įdomi ir gera analizė. Tačiau manau, kad štai pirmaisiais etapais, kaip gyvenama mums šį daugiametę programą, tai manau, kad bus daug sudomėjimo Erasmus programa ir taip pat mokymosi visą gyvenimą programa. Ir taip pat kitais švietimo klausimais, kurie susijęs su darbėtų kūrimu. Be abejo, bus vertinamos tos programos, kurios egzistuoja. Tačiau, žinoma, svarbu ir kad komisija dalyvautų. Ir užtikrintų komisiją, kad gautume pakamų informacijos. Ir jūs minėjote vieną tyrimą, kuris buvo atliktas 23 valstybėse narėse. Ar kaip ten su juo buvo, ar tai bus atnaujinta? ar galima tikrai palaikyti tą idėją, kad reikia kurti naują tinklą tarp mokyklų, universitetų, kurie jau turi patirties šioje srityje. Taip pat Erasmus klausimas. Taip pat plėtomas yra verslumas, taip pat esant galimybė plėtoti ilgalaikius projektus. Na, tai yra vienas svarbus dalykas. Tačiau iš jos pusės yra ir išlaidos, taip pat e, bendra, bendrabiavimas tarp universitetų. Šis klausimas dar yra nes tai labai svarbu. Tai yra, šis tinklo kūrimas tikrai apima labai daug e, klausimų. Labai ačiū už visas kitas nuomonės. Eikime toliau. Toliau kita nuomonė. Kolegė Diakonų išsakė, e, parengė šią nuomonę. Dabar norėčiau dar visiems priminti, Nes aš matau, kad kai kas jau išeina. Norėčiau priminti, kad rytoj, be koordinatoriai apie tai jau žino, taigi rytoj ryte bus bendri klausimai, klausimai, kuriuos organizuosime bendrai. Tai bus klausimai dėl sporto ir žmogaus teisių. Nuo, devin, nuo pusės dešimt iki pusės dvylikos. Rytoj vietą trečiame aukšte AS, ASP3 salėje. Tuomet bus kalbama apie naują Europos iniciatyvą sporto klausimą. Taip pat tai sies ir su mūsų sritimi sporto skatinimu. Tai skaitume palaikyti tą iniciatyvą, tad manau, kad tikrai gerai idėja štai visiems kartu apie tai pakalbėti. manau, kad iš to gali gimti ir daugiau iniciatyvų sportui, kurias galima bus toliau stiprinti. O dabar suteiksiu žodį kolegai Diekonu. Ačiū, rangus kolegos. Mūsų komitetas turi parengti nuomonę apie jūri komiteto nuomonę. Ir čia kalbama apie galimybę išplėsti geografinių nuorodų apsaugą ir pritaikyti tai ne žemės ūkio gaminiams, visų pirma, rankdarbėms. Mes manome, kad tokios sistemos, toks sistemos išplitimas galėtų labai paskatinti rankdarbių sektorių, tai turėtų suteikti jam naują ekonominį pagrindą. Esame išklausę įvairių nuomonių iš šios sektoriaus atstovų, rengėme diskusijas, taip pat buvo pranešėjų posėdis su komisijos atstovais ir kalbėjome apie techninės tokio, tokio plėtimo galimybės. Žinoma, iš kultūrinės pusės mes palaikome tokią idėją, tačiau manau, kad reikia geriau apibriežti teisinę sistemą, teisinį pagrindą. Nes, pavyzdžiui, vienas dalykas yra daryti sąsąją su kilmės vieta. Ir žemės ūkio gaminių atveju tai yra daryti lengviau. Kitas, kai kalbame apie senus, ypač rankdarbius, labai senus rankdarbius, tai tokios sąsajos su tam tikra vieta nėra tokios aiškios ir griežtos. Vis tik tai yra svarbus dalykas ir manau, kad reikia ateitie numatyti aiškias sąsajas su kilmės vieta, net jeigu klasifikavimą vis tik e, kurtume kitokiu pagrindu. Kitas svarbus dalykas. Svarbus yra technologinių inovacijų klausimas. Na, čia gali atrodyti kaip prieštaravimas, bet taip nėra. Nes jeigu saugote rankdarbius, tai nereiškia, kad tos sąjungas reikia išaldyti tokioje, vienoje vien, kitokioje formoje laikė. Menininkai, amatininkai jie turėtų turėti šiek tiek laisvės kurti inovacijai. Žinoma, kol inovacijos nekenkia gaminio kokybė ir nekenkia gaminio autentiškumui. Ir baigdamas dar norėčiau pasakyti, kad tai yra puiki galimybė kad tokia sistema yra puikia galimybė paskatinti rankdarbis vietos lygių ir saugoti tos rankdarbius, kurie jau yra tūkstantis šimtas metų ir, ir kuriems gali grėsti išnykimas kitu atveju. Taip pat noriu priminti, kad amatininkas mūsų šalise na, yra verti pas, e, apsaugos. Štai, štai pavyzdys. Gal atrodo jokingai, bet pažiūrėkite, kaip tai atrodo. Štai mūsų amžius ir praėjęs amžius. Štai kaip viskas gražiai daro. Da. E, dacă vă place acest lucru, pot să dau un telefon la mine în țară. Tai, taigi, jeigu jums taip pat patiko šis gaminys, aš galiu paskambinti ir galiu, na, nupirkti ir atvežti jums štai tokių krepšių dešiniams kompiuteriams. šitoks krepšys. Šitoks krepšys gamina viena matininkė mano šalyje ir jį gamina iš nendrių ir jį dirba, jį, jį dirba, jį gyvena ir dirba prie Dunojaus. Taigi štai Dunojus taip pat yra vieta upė, kuri vienyje daug Europos valstybių ir štai toks vienintelis aspektas. Na, manau, kad ši tema yra tiesiog aukso kasykla. Čia galima labai labai daug laimėti. Žinoma, diskusijos dar vyks ir toliau, tačiau kai kalbama apie įvairių kultūrinių gaminių atkūrimą, atstatymą, tai visi tie gaminiai padeda mums išsaugoti kultūrinį tapatumą. Reikia juos išsaugoti, reikia tokius kultūrinius objektus atkurti. O norint e, restauruoti, atkurti įvairius tokius objektus, reikia meistrų, kurie išmano jų gamybą. Imkime, pavyzdžiui, keramiką. Tarkime, yra kitas, klausimas, kitas dalykas yra e, vitražai. Visa tai, vitražų gamyba yra vienas iš senųjų menų. Ir labai greitai, na, galbūt nebeliks meistrų, kurie moka gaminti naujus vitražus. Nes tai yra vienas iš pradinamų menų. Žinoma, aišku, dar kitas klausimas yra ir darbo vietos, ir pinigai, tačiau manau, kad čia dar yra mūsų tokia moralinė pareiga. Labai ačiū. O dabar lauksiu Jūsų pastabų. Bene, mi pare molto efficace questa. Na, manau, kad tai tikrai labai veiksmingas pristatymas ir simbolinis pavyzdys. Aišku, tai yra labai svarbus klausimas. Buvo žalioji knyga, kurią parengė komisija šiuo klausimu ir kuri aiškinosi, kaip ir atsižvelginti kieno interesus. Nežemės ūkio produktai gali būti saugomi, nes kultūra daug ką gali pasakyti šiais klausimais. O dabar norėčiau suteikti žodį kolegai Nekov. Ir dar porą kolegų prašė žodžio. Ačiū Silvija. Norėčiau padėkoti ponui Diakonu už konstruktyvų darbą. Manau, kad nuomonė yra subalansuota ir ji e, suteikia dėmesį į tai, kad reikia teis, teisės aktų ES lygmenių, kaip saugoti tradicinius amatus ir menus, kurie yra susiję ir taikyti apsaugą ne žemės ūkio produktams. Mūsų e, kultūrinio paveldo dalis e, gali būti sunaikinta, jeigu produktai tai mm, nebus e, saugomi ir dėl to aš pritarčiau tai vieningai sistemai e, dėl geografinės nuorodos apsaugos nežemės ūkio produktams. Tai padėtų Europos regionų technologiniam e, vystimui. Aišku, tai pradė, padėtų kurti darbo vietas, gaminant tradicinės prekes, kaip šešėlinis pranešėjas rengiant šitą nuomonę. Uh, Aš daugiausia dėmesio norėjau kalbėti apie kultūros paveldo apsaugą, tai yra ne žemės ūkio produktus ir tai jų apsaugos metodus. Manau, kad yra visa eilė produktų, kurie remiasi tradicijomis ir tai yra labai turtingas kultūrinis, socialinis paveldas ir mes turime jį saugoti ir perduoti ateities kartoms tai yra mūsų identiteto dalis ir tai mūsų kultūros paveldo dalis. E, taikant tokią apsaugą europinių lygmenių padės e, šitams produktams tapti žymesniais, e, geriau žinomais ir taip pat bus pripažinta kokybė iš tų produktų. Kalbant apie regioninius produktus, reikėtų saugoti Europos kultūros paveldą ir užtikrinti tinkamą užmokestį vietos gamintojams. Todėl manau, jog reikia investuoti į e, švietimą, į mokymą, profesinį mokymą tų asmenų, kurie galėtų gaminti šitos nežemės ūkio produktus. Tai padės šiems amatams ir profesijoms būti patrauklesniems. Apendrindamas galiu pasakyti, kad valstybės narės turėtų pritarti iniciatyvams, kurių tikslas tai yra saugoti tradicinius e, menus ir amatus, nes tai kuria žinias, skatina žinojimą apie kultūros paveldą, skatina taustojantį kultūrinį turizmą. Žinios ir paveldas turėtų būti mokomi mokykloje ir nacionalinė švietimo programas turėtų įtraukti informaciją apie tradicinius menus ir amatus jų regionuose, o tai bus perduota, informacija perduota profesionalams ir ne vien tik tai, bet ir įvairiems piliečiams ir šitie apmatai bus perduodami iš kartos į kartą. Ir galiausiai šios apsaugos išplėtimas bus labai naudingas ir e, tradiciniams kultūrams. Ir vyko, buvau Ispanijoje ir turiu pasakyti, kad geografinė nuoroda padeda e, ginti ir apsaugoti e, šaknis, tai pavyzdžiui, e, keramikos pavyzdžiai. Ir e, tuomet įvairius keramikos regionai bus labai įdomus ir patrauklus ir savo ruoštų tai padės jiems tapti mm, vietai, kur vyksta turistai. Dėkuoju dabar kolega Maklakį. Dėkuoju pirmininkui, dėkuoju pranešėjui. Dar kai kurios reikia įtikinti, kad nežemės ūkio produktams reikėtų taikyti apsaugą. Čia, aišku, reikėtų atlikti poveikio vertinimo, koks bus poveikis Europos verslui, kokie bus kaštai, bet vienas iš trūkumų yra tai, kad mes nenorėtume stabdyti inovacijų ir reikėtų padėti žmonėms atnaujinti dalykus, bet jeigu mes taikysim apsaugą, jiems teks mažiau galimybių taikyti inovacijas. Manau, yra labai e, sunku taikyti tokią nuorodą, nes reikėtų žiūrėti, kaip bus apibūdinti vairūs produktai, skirtumai tarp produktų ir tai gali būti gana sudėtinga įvairiose šalyse ir skirtingiams produktams. Tiesa yra tai, kad nežemės ūkio produktai mm, neturi atitinkamų mm, licencijų, bet Aš nežinau, kaip yra taikomas įvairios apsaugos schemos, nes, manau, jos turi tatingą pridedamą įvertę ir be to prekės ženklas užtikrina desnį lankstumą ir garantuoja produktų kokybę ir tai leidžia lankstumą e, gaminimo būdui, pavyzdžiui, kai, kurie, kamp, kai kurias produktus tai regionas e, yra tik tai dviejų mylių dydžio, tai reikėtų pagalvoti ir apie kitus elementus, kaip, mm, kokie gali būti ribojimai ir kaip tai gali būti riboti apriboti žmonės, kurie užsima tokių dalykų gamybą ir kūrimu. Tai čia aš tikrai norėčiau žinoti, kiek mm, valstybių narių taiko tokią apsaugą ne žemės ūkio produktams, kokia yra statistika kiek e, ir ko dabar egzistuoja ir toliau pro procedūra galbūt būtų galima mm, pasiūlyti taikyti tokią apsaugą europinių lygmenių, tai galbūt tai būtų naudinga ateityje, nes mes tikrai turim teisę dar klau, daug ko klausinėti, užduoti daug klausimų. Nemanau, kad yra nelengva pasakyti, kad jeigu tai apsaugosim, tai viskas bus tvarkoj. To nepakanka, reikėtų čia, na aš nenoriu taip mm, būti per daug jautriai, bet bet yra visokių produktų, pavyzdžiui, kompiuterio dėklas, kurį rodė kolega, bet, pavyzdžiui, ir man pigartoje yra daug būdų um, saugoti, bet jeigu mes uh, e, busim tokie protekcionistai, tai kartais tai tiesiog nepadės saugoti uh, produktų. Dėkoju už mintis. O dabar kolegė Boksam Labai ačiū. Pritariu tam, kas buvo pasakyta, kad reikėtų stangoti kultūros produktus, kurie turi istorinę svarbą. Nacionalinės istorijos požiūrį Vengrijos vyriausybė parengė na, tam tikrą sąrašą vengriškų produktų, norėdama pabrėžti, kurie vengriški produktai yra mūsų e, kultūros paveldo dalis. Tai pavyzdžiui, keramika, e, tekstilė. Ir yra daug dalykų, kurie svarbesni negu geografinė nuoroda. Aišku, geografinė nuoroda yra labai svarba, tai, saugant kultūros paveldą. Tai, na, sakyčiau, kad reikėtų pritarti tam, nes apsauga yra ir gali būti e, pozityvi, kai saugome kultūrą. Ir mes tikrai turėtume atsiminti ir kultūros m, mm, nuorodą. Dėkoju. E, norėčiau pabrėžti, kad reikia atlikti gilesnius tyrimus, kokie yra mm, už ir prieš tų priežasčių, tai kodėl reikėtų taikyti tokią apsaugą ar ne. Ir čia aš taikyčiau, laikyčiausi atsargesnio požiūrio. Manau, kad reikėtų daugiau žinių, daugiau informacijos apie tai, ką tai reiškia ir aš būtent laikyčiausi tokios pozicijos. Grazie. E Ačiū. Komisija, ar norėtumėte pasisakyti? <clears throat> Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Komisija pritarė pasiūlymui, kurį parengė e, kultūros švietimo komitetas ir teisės reikalų komitetas. Komisija e, nori saugoti autentiškus nežemės ūkio produktus, kurie, kurie e, remiasi tradiciniais gamybos metodais ir kurie yra tam tikros geografinės vietos paveldas. Komisija pritarė e, tam, kad reikėtų saugoti ir ginti tradicinės e, žinias, tradicinius mokėjimus ir mes taip pat e, suprantame, kad reikėtų geriau informuoti vartotojus apie produkto autentiškumą ir e, saugoti šitų registruotų produktų savininkus ir komisija pritarė tam ekonominiam e, potencialui ir norui išsaugoti arba kurti darbo vietas, remti mažas įmonės ir didinti regionų patrauklumą, ypač e, net apleistose vietovėse ir komisija e, pritarė aptarė geografinės nuorodos apsaugai Europos lygmenių nežemės ūkio produktams. Komisija e, atsižvelgs, priimdamas sprendimą į kultūros ir švietimo komiteto pasiūlymą, kalbant apie tai, kad reikia skatinti technologijas inovacijas, skatinti kokybę ir autentiškumą galutinio produkto ir taip pat tai, kad reikia E, daryti nuorodą geografinę regioną ir nurodyti taisyklę, kada yra e, nuoroda taikom produktams iš kito mm, regiono ir komisija taip pat atsižvelgs į pasiūlymą dėl to, kad reikia žinoti ir atsižvelgti jau dabar galiojančias geografinės nuorodas, siekiant, kad būtų sumažinta biurokratija vykdant registraciją ES lygmenių. Ir mes tikimės, kad regionų komitetas, Europos socialin, ekonominis socialinių reikalų komitetas mm, pa, pritars mums ir komisija tikrai galės prisidėti, prisijungti prie jūsų tolesnio darbo. Labai ačiū. E Dėkuoju. Iš tikrųjų, tai labai svarbus klausimas. Ir, žinoma, džiaugiuosi, kad e, kolega Diekonų parengė subalansuotą e, dokumentą. Tikrai mhm. reikėtų dar m, mm, tos klausimus įvertinti giliau, užsameu ir taip pat reikėtų patikrinti, kaip kai kurie čia iškelti klausimai galėtų būti išspręsti, bet manau, kad galime dirbti kaip ir, ir su kolegomis šešėliniais pranešėjais ir komisija, turėdami pakankamai informacijos, mes atiksim vertinimus, kad galėtume eiti toliau. Žinau, kad daugelis valstybių narių jau stengi, bando nustatyti šitų produktų vertę. Ne, kiek tai yra susiję su informacija ir žinojimu ir įgūdžiais ir kad šitais įgūdžiais ir informacija būtų kaip manoma plačiau pasinaudota. E, per investicijas, inovacijas ir kolega Diekonų e, iškėlė šitą klausimą, kad nereikėtų vien tik tai laikytis tradicijos, bet taip pat užtikrinti inovacijų galimybę. Manau, kad tai dar reikėtų aptarti. Norėčiau informuoti Jūs, kad e, šitą kad terminas, iki kada galim pateikti pasiūlymas yra mm, gegužės 12 balsavimas, birželio 16, taigi turim laiko dar pagalvoti apie šitos klausimus, mes tikimės bendradabiauti su komisija, su šešėliais pranešėjais, taigi tikiuosi, kad mes e, mm, tikrai žengsim į priekį ir padarysim daug, daug, daugiau negu yra padaryta. Gerbimas kolega Diekonu. Labai trumpai. tai, kas pasakyta, yra labai teisinga, reikia būti atsargiems ir mes pritarėme tyrimams dėl visų klausimų, aišku, tai bus tikrai privalomai padaryta, bet noriu pasakyti tik vieną dalyką. Mano kaime visi visos krosnis, molinės krosnis buvo padarytas, pastatytas vieno e, asmens, kuris žino, kaip tai daryti. Yra kalnelis, yra, kuriame yra molio ir tas žmogus žino, kaip juos gaminti, kaip statyti. Ir 10-metyje, kai, kai viskas sustojo, kai gamyklos ir verslas bankrutavo ir aš kalbėjausi su savo mokyklos taip draugais ir jie klausė, ką mes darysim, nėra darbo. Ir vienu metu aš paklausiu, ar tas e, krosnių meistras dar, dar gyvas. Ir jie sako, taip, jie turi septynis, jis turi septynis vaikus ir visi vaikai išsikraustė į miestus, jie turėjo darbus, buvo inžinieriai, tačiau jie nebestatė krosnių. Ir aš jam pasakiau, jeigu šitas žmogus dar gyvas, tai eikit pas jį ir paprašykit, paklauskit jo, kaip tos krosnis statomos, nes kažkas turi e, ją statyti, kad, kad nenutrūktų tradicija. Taigi dabar mano kaime yra septynios e, dirbtuvės, kurios daro mm, e, koklius e, krosnis iš šito kaimo. Ir ne vienas iš tų verslų, verslininkų nėra šito žmogaus vaikai, mm, kur jau, kuris, kur jau nebėra to vyro, bet tas amatas buvo perduotas kitiems. Gal matė Tarkovskio e, filmą Rubliovas. Ir klausimas, kas dar gali gaminti var, varpą. Jeigu matėte, tai filmą, tai vaikas, kuris žinojo, mokėjo šitą amatą, nes tai buvo, tas vaikas buvo tikrai aukso kastykla. Turiu, noriu pasakyti tai, kad suprastumėte, apie ką aš kalbu. Aš bijau, kad visi amatai išnyks, visi eis į supermarketą, pirks dalykus, kurie pagaminti gamyklas ir be jokio, neturi jokios identiteto. Tai tiek. Dėkoju tikrai manau, kad mes pritarėme šitam nuogastavimui, kultūrinė įvairovė Europoje ir, ir gerovė. Manau, kad reikėtų tai saugoti, geriausiai pasinaudoti ir skatinti augimą. Tai jeigu vėl kartu dirbtinti šiais klausimais, tai manau, kad įtrauksim visas pastabas į jūsų, e, jūsų e, nuomonę ir dėkoju už tą aistrą, tą užsidėgymą, manau, kad tai yra esminis faktorius. O dabar norėčiau suteikti e, žodį kitai nuomonė, tai yra kitas klausimas, naujų turizmo skatinimo Europai iššūkiai ir naujos koncepcijos. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai, e, turizmas, e, turizmui, turizmui buvo siejama daug vilčių Europoje. Ir dabar turime pranešimą, tai bus pirmas pranešimas dėl turizmo kurį parengė TRAN komitetas ir e, rem, tai remiasi įsipareigojimais e, kurie buvo nurodyti komisijos pirmajame komunikate dėl turizmo. Ir tada mes svarstėme šitą klausimą savo komitete būtent tada. Mes ypač norime skatinti kultūrinį turizmą. Dabar kolegi, kolega Morgana, jam žodis. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš džiaugiuosi galėdamas pateikti jums minčių ir kiek tai yra susijęs su um, turizmo iššūkiais ir koncepcijomis Europoje. Aišku, ir čia ribotas, ribotas um, ženklų skaičius, taigi aš negaliu, rengdama šitą dokumentą, jo to skaičius piršyti ir išsamei labai viską pasakyti. Na, esu įsitikinęs, kad e, jūs matote, kad kiek man yra skirta vietos, aš apsiriboju ties tuo, kas mano nuomonė yra svarbiausia žinia, ką reikėtų perduoti transporto komitetui. Ir, kaip sakė pirmininkė, taigi yra socialinė, socialinė dvasinė reikšmė kultūrinio turizmo. Manau, kad šitai yra turizmo aspektas, kuris E, svarbiausias šitam komitetui ir dabartiniai iššūkiai yra susijęs su naujais būdais, kaip užtikti pusiausvyrą tarp turizmo plėtros ir Europos kultūros ir nacionalinio paveldo apsaugos. Taip pat e, darbo vietų kūrimas nereikėtų vis daryti atgal, bet reikėtų e, žiūrėti į priekį taip pat skatinti ir plėsti turizmą, ne vien tik tai pasinaudojant programams ir iniciatyvomis, kurios jau dabar egzistuoja Europos Sąjungoje, bet taip pat siūlyti naujas priemonės. Tai kad reikėtų e, turėti tą e, Europos e, kultūros e, tarsi bilietą turėtų būti kokybiškas kultūrinis turizmas. Mes kalbam apie kultūros, e, mo, švietimą kultūros srityje. Nežinome, kad jeigu mes nesame išmokyti vertinti kultūrą, tai tuomet ne, kreipsime, neteiksime į reikalingo dėmesio. Ir iš čia ir atsiranda tas prieštaravimas. Pirmiausia, reikėtų pradėti e, švietimu ir mokymu šeimoje ir mokykloje nuo labai ankstyvo amžiaus, reikėtų skatinti tą sritį, čia turime patirties, aišku, reikėtų atsižvelgti į visų poreikius, ypač e, tai žmonių e, su specialiais poreikiais, e, pavyzdžiui, šeimos su mažais vaikais, vyresni žmonės, neįgalų žmonės, kad būtų uh, galimybė kuo, turėti kuo didesnę prieigą prie turizmo. Ir čia ypač svarbu ne įgalų žmonės. Tai nereiškia vien tik tai peržengti tas architektūrinės kažkokias kliūtis, bet taip pat teikti atitinkamas paslaugas, užtikrinti atitinkamas paslaugas ir lytintiems asmenims, užtikrinti parkavimą ir taip toliau, kai dėl naujų iššūkių, su kuriais susiduria Europos kultūrinis, kultūros turizmas tai aš nuomonė pabrėžiu, kad reikėtų tinkamai administruoti Europos mm, kultūros ir, ir, kultūros ir nacionalinį paveldą. Manau, tai čia yra didžiulis lobis, kurį turime. Europa yra viena iš pagrindinių turizmo krypčių Europoje dėl būtent jos kultūrinio paveldo. Taigi kultūros turizmas yra pagrindinis sektorius skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą. Ir tai e, sudaro 40 e, procentų Europos turizmo veiklos. Dabar labai lengva perduoti informaciją visais stigmenimis, tai mes neturėtume tik tai išlaikyti dabar turimus e, lygmenis, bet reikėtų skatinti naujus turizmo srautus ir žiūrėti, ar jie yra subalansuoti. Čia būtent reikia strategijų, kurios padėtų lei, plėsti kultūrinį turizmą, tuo pačiu metu sangoti ir reikinti Europos kultūrinį ir nacionalinį e, arba gamtos paveldą. Pa, pavyzdys, kad būtų aišku. Yra na, tokios situacijos, kur nėra užtikrinti tvarumo. Uh, Pavyzdžiui, žiūrėkime, kokie yra kruiziniai laivai, pavyzdžiui, e, Venecijos įlankoje, daugybė lankytojų Alhambroje, Granadoje, taip pat Dubrovnike, Kroatijoje, Prahoje, kiek ir lankytojų. Reikėtų padaryti kultūrinį turizmą patrauklesniu, reikėtų skatinti Europos piliečių smalstumą ir susidomėjimą. Dėl to aš siūlau minti komisijai, kurį tikiuosi jį mm, ištyrinės ir pažiūrėti, kaip galima turėti tą vadinamą Europos kultūros pasą pagal UNESCO tarptautinę kortelę studentams, kad jie būtų lengvi, geriau lengviau patekti į muziejus, archyvus, e, bibliotekas, e, bibliotekas ir e, tai kartu su jau egzistuojančiomis iniciatyvomis tai turėtų kurti Europos kultūros turizmą pridėtinė vertė, svarbu ne vien tik tai praktinių požiūrių mūsų bendrapiliečiams, bet tai svarbu ir simbolinė prasme. Skirt, skatinti šitą mintį, kad mes priklausome, tai yra mūsų bendra europinė tapatybė. Norėčiau dar pabrėžti, kad taip pat e, ketinu e, pateikti pasiūlymus mano paties tekstui ypač e, kad galėtume taikyti veiksmingas Europos programas ir projektus ir iniciatyvas, kurios jau dabar puikiai veikia. Aišku, tai yra problemų su biudžetu, bet manau, kad čia kalbam Europos kultūros e, sostinės e, ir Europos kultūros paveldo ženklą ir taip pat kūrybingą Europą. Ir Dar kartą norėčiau pabrėžti, kaip svarbu yra ir toliau skaitmenizuoti. Tai vėlgi, tai yra inovacijos klausimas, kuri atitinka ir MVI darbą. Taip pat reikia atsižvelgti į tokius dalykus, kurie, apie kurias mažiau žinome, pavyzdžiui, situacija tokiuose vietovėse, tai tiek e, galiu pasakyti dabar ir lauksiu pasiūlymo iš jūsų, manau, kad tai yra puikia galimybė atkreipti dėmesį, Europos institucijų dėmesį šitą klausimą. Ačiū. Ačiū labai, ponė Morgano, už tokį pozityvų pristatymą. Dabar norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams. Pradėsime nuo pono Zabarakio. Ačiū. Man atrodo, kad ponas Morgano parengė tikrai puikų pranešimą, puikią nuomonę. Čia kalbama apie kultūrinio turizmo svarbą ir apie tai, kad reikėtų skatinti šį turizmą Europoje. Man atrodo, kad reikia remti iniciatyvą susijusią su naujų turistinių produktų kūrimu. Tai padėtų išplėtoti naujas idėjas visoje Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, religinis turizmas, gastronominis turizmas, e, vyno turizmas ir taip toliau. Ir visai neseniai skaičiau pono Fisis parengtą pranešimą ten buvo sakoma, kad gastronomija yra itin didžiulė paskata, kuri skatina žmonės keliauti. Na ir norėčiau pakalbėti taip pat ir apie sporto turizmą, jo teikiamas galimybės. Manau, kad tai galėtų būti puikus būdas skatinti turizmo plėtrą visose e, sporto srityse, ypač kalbant apie renginių organizavimą, dalyvavimą įvairiuose sporto renginiuose ir taip toliau. Juk visi žinome, kad e, itin daug gerbėjų pritraukia įvairių sporto renginiai ir manau, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti taip pat ir švietimui bei mokymui turizmo srityje. Labai svarbu užtikrinti, kad e, būtų aiškiai žinoma, ką norima nuveikti. Na ir manau, ponas Morgano parengė tikrai puikią nuomonę. Be abejo, suprantu, kad sudėtinga dėl e, teksto ilgio ribojimo buvo išsakyti visus e, pasiūlymus, visas nuomonės. Tačiau bet kuriuo atveju ačiū už tai. Dėkoju. Pona Zembaskiai, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė, brangus kolegos. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją. Manau, kad jo parengta nuomonė yra įtin įdomi ir pati tema yra įtin svarbi. Kultūrinis turizmas, sporto turizmas ir panašus dalykai tikrai gali būti plėtojami daug sparčiau. Ir ES, manau, e, turi tokį papildantį vaidmenį turizmo sektoriuje, nes galima skatinti konkurencingumą šioje srityje. Visą tai yra numatyta E, sutartis dėl ES veikimo 195 straipsnėje. Be abejo, viskas, e, kas yra daroma ES šioje srityje, yra um, tokios savanoriško pabudžio iniciatyvos, kuriomis gali pasinaudoti šios sektoriaus atstovai. Bet kuriuo atveju, manau, tikrai Kalbant apie Europos kultūrinį paveldą, jis yra itin didžiulis, platus ir reikia daryti viską, kas įmanoma, kad jis būtų tinkamai išsaugotas. Taip, tikrai yra daug įdomių dalykų, įvairių senovinio artefaktų. Na ir kalbant apie kultūrinį turizmą, e, manau, jis padėtų išsaugoti Europos kultūrinę įvairovę Turizmas sukuria 8 milijonus darbo vietų, 3,3 procento darbingų žmonių ES dirba turizmo srityje. Ir jeigu pažvelgtume į sus, susijusius sektorius, pavyzdžiui, statybų sektorius, transporto sektorius, tada iš viso 18 milijonų žmonių būtų galima priskaičiuoti kaip dirbančių e, turizmo sektoriuje. Kiti svarbus elementai yra augimas ir užimtumas. Ir man atrodo, kad e, čia turizmas vaidina įtin svarbu vaidmenį. Be abejo, sudėtinga, e, kalbant apie turizmo kokybę, rasti e, vienodus suderintus principus, nes skirtingose ES šalise į tuos kokybės aspektus žiūrima skirtingai, tačiau galbūt būtų galima numatyti tokį pasirinkamąjį europinį standartą ir tada jau valstybės narės galėtų nuspręsti, ar naudotis to standartu, ar ne. Nes paprastai tokio pobūdžio standartai yra pasirinkamojo pobūdžio ir tai galėtų būti susiję taip pat ir su um, turistinių teikiamų paslaugų kokybės reitingais, nors neretai ta tokia reitingavimo sistema susilaukia nemažai kritikos balsų, bet kuriuo atveju manau, kad turizmo skatinimas yra naudingas, reikėtų pažvelgti ir į tą skaitmeninį pasaulį, kuriame gyvename, jo poveikį turizmui ir ypač kultūriniam turizmui. Dėkoju. Ačiū labai. Norėčiau padėkoti Morgan, ponui Morgano už tai, kad iškėlė tos svarbius klausimus ir norėčiau dar kai ką pridurti. Europa be abejo yra yra itin populiari turi, kultūrinio turizmo kryptis tiek ir atvykstantiems iš užsienio, tiek ir gyvenantiems Europos Sąjungoje. Ir taip, Europos Sąjunga prarado tam tikrą rinkos dalį e, konkurencingoje kovoje su kitomis turistinėmis kryptimis visame pasaulyje. Labai svarbu pasinaudoti ir informacinėmis technologijomis, e, kad būtų užtikrinta tvari plėtra. Svarbu investuoti ir į e, žmonės, į darbuotojus, tai padės užtikrinti konkurencingą augimą ir užtikrins, kad šis sektorius pritrauktų kvalifikuotą personalą. Labai svarbu, kad čia dirbtų žmonės, kurie kalba įvairiomis kalbomis, kurie turi reikalingus įgūdžius Nemažiau svarbu pabrėžti ir ilgalaikių investicijų svarbą, kalbant apie tvarių ilgalaikių tendencijų įgyvendinimą tiek ir paveldos rytyje, tiek ir aplinkos rytyje. Regionai ir suinteresuotos šalis e, turi bendradarbiauti, turi bendradarbiauti institucijos, muziejai, turizmo įmonės, visos kitos suinteresuotos šalis. Tai padės užtikrinti, kad bus sukurtas inovatyvus, tvarus produktas, kuris atitiktų lankytojų lūkesčius. Manau, kad taip pat reikėtų vadovautis tokiamis strategijomis, kurios e, saugo ir stiprina kultūrinę įvairovę. Manau, kad turizmas taip pat gali prisidėti prie skurdo mažinimo. Ir tai taip pat padės skatinti mūsų kultūrinę unikalią įvairovę, taip pat kurti naujas darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą. Pone Strupa, prašau. Norėčiau padėkoti ponui Morganui už pristatytą nuomonę ir norėčiau tik vieną elementą paliesti. Buvo minėta, kad reikia tvaraus kultūrinio turizmo. Apie tai taip pat kalbėjo ir ponas Kučikas. Jis kalbėjo, kad reikia pasinaudoti gerosios praktikos pavyzdžiais, kuriuos turime Europos Sąjungoje. Ir pateiksiu vieną pavyzdį susijusi su probleminiais atvejais. Kalbant apie didelius kruizinius laivus, kurie nuplaukia, e, plaukia į uostus, jie išmeta ten daug CO2. Ir manau, reikia numatyti galimybę e, teikti tokiems laivams elektros energiją uostose iš atsinaujinančio energijos šaltinių. Tad šioje srityje tikrai reikia pasikeitimų ir be abejo žinome, kad Piliečiai taip pat ieško naujų, tvarių būdų, kaip um, vykti į kultūrinio turizmo keliones ir, pažiūrėjau, kalbant apie Graikiją, apie salas, kitas Graikijos dalis, ten jau yra naudojami tokie tvarūs sprendimai. Tad raginčiau kažkiek tai dėmesio savo nuomonėje skirti šiam klausimui, nes nebejotinai dar yra daug tobulintinų dalykų. Dėkoju. Rodis poniai Šoidrovai. Ačiū labai. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Morganui už parengtą nuomonę. Tikrai čia e, toks naujas požiūris į turizmo sritį išplėtotas ir labai džiaugiuosi, kad viskas aiškiai išdėstyta, kad kalbama apie sportą, kaip e, e, svarbę paskatą keliauti. Tačiau reikėtų turbūt paminėti ir, pažiūrėjau, tokį dalyką kaip e, keliavimas e, sportuojant, tai pavyzdžiui, keliavimas dviračiais. Na, o dar vienas klausimas susijęs su e, tam tikromis nuolaidomis, kuriamis būtų galima pasinaudoti lankantis bibliotekose, teatruose ir taip toliau. Na, jeigu bus numatyta tokia nuolaida, manau, kad E, tos nuolaidos būtų skirtos e, tiem žmonėms, kuriems jų labiausiai reikia, pavyzdžiui, jauniems žmonėms ar e, šeimoms. Nes jeigu nuolaidos bus suteikiamos visiems, bus prarandamos pajamos. Ir tada jau reikės kažkaip tai kompensuoti toms institucijoms už tas pajamas, kurias jos praras, kad tos įstaigos galėtų išsilaikyti. Na ir kalbant apie nuolaidas tam tikroms asmenų grupėms, E, vykstančioms kultūrinius renginius. Taip, pritarčiau tai minčiai, tačiau, kaip jau minėjau, reikia nepamiršti ir to, kad bus prarandamos pajamos tokiu būdu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, taip pat pritariu ir dėkoju ponui Morgan ir sutinku su visomis pastabomis dėl kultūrinio turizmo, dėl jo galimybių. Ir aišku, labai svarbu ir prieiga, kad būtų užtikrinta tai įgaliems asmenims. Bet norėčiau dar vieną klausimą iškelti. Mes kalbėjome apie pono Diekonų e, teisės aktą ir tai rodo, kad šitie du, te, du dokumentai galėtų būti apjungti ir galėtų jie labiau padėti užtikrinti turizmo potencialą, geriau jo pasinaudoti. Taigi būtų galima pa, pasinaudoti naujų turizmo potencialų, naujais, naujais kryptimis, naujais keliais, kad ne vien tik tai nuvesti žmonės į labai įdomias vietas, bet taip pat reikėtų ir parodyti, kaip žmonės gyveno, kaip dirbo šitose vietose ir kaip tose vietose įdomiose jie mokėsi. Ačiū labai, ačiū už tokias įdomias diskusijas. Nežinau, ar komisijos atstovai norėtų kažką pridurti, jeigu ne. Tada norėčiau dar kartą suteikti žodį ponui Morgano, bet prieš tai dar norėčiau kai ką pasakyti. Norėčiau visiems priminti, kad kultūrinis turizmas yra susijęs su tokiu turizmu, kuris yra būtent orientuotas į Europą. Jūs minėjote, kad kultūrinis turizmas Europoje sudaro 40 procentų visų turistinių srautų Europos Sąjungoje ir man atrodo, reikia paieškoti būdų, kaip naujai būtų galima dirbti su šiuo sektoriumi. Ir kaip Luidžiai jūs kalbėjote, daugiau dėmesio būtų galima skirti skaitmeninimui. Yra nemažai turizmo susijusio ir su kultūriniais renginiais, pavyzdžiui, įvairiais festivaliais, kino festivaliais. Tikrai daug įvairių turizmo formų egzistuoja. Ir neretai vykstama į įvairius miestus dėl įvairiausių festivalių, yra ir įvairūs kiti kultūriniai maršrutai. Tačiau labai svarbu užtikrinti, kad tas turizmas nebūtų perteklinis. Labai svarbu, kad būtų pasinaudota įgyta patirtimi. Pavyzdžiui, Italijoje buvo nuspręsta, kad kai kuriomis dienomis įėjimas į muziejus yra nemokamas. Ir patrigubėjo lankytojų skaičius muziejuje. Muziejuose žinau, kad ir Junktinėje karalystėje panaši sistema naudojama. Galbūt ir kitos šalis galėtų e, paž... įvertinti tokias galimybės, pažiūrėti, kaip jas panaudoti, kaip padidinti tą pasiūlą. Tai tikrai įdomus, aktuolus pasiūlymas. Na, o kalbant apie e, turizmo srities darbuotojus, manau, kad e, jie turi e, turėti reikalingus įgūdžius ir dirbti kokybiškai. Ponas Morgano, nedaug ką ir galiu pridurti, norėčiau tiesiog padėkoti. Buvo išsakyta daug pastabų ir be abejo daugumą jų reikės atsižvelgti. Be abejo, reikėtų skirti daugiau dėmesio ir tvarumo klausimui, nes jis yra įtin svarbus šiandieną. Ir taip mes skatiname turizmą, tačiau reikia galvoti apie pasiekmes ir man svarbiausia atrodo siekti pusiausviros, kad jeigu bus pasiekta naudos e, vienoje srityje, kad nenukentėtų kitos sritis. Taip, visi suprantame, kad labai svarbu skatinti kultūrą, tai yra labai e, svarbus atskaitos taškas, nuo kurio reikėtų pradėti. Na ir kadangi šiandieną ten daug laiko neturime, tik paminėsiu, kad pakeitimus galima teikti iki gegužės 12 vidurdienio, o balsavimas numatytas birželio 15 ir 16 dienomis, jeigu neklistu. Tad, kalbant apie pakeitimus, kurie bus pateikti, norėčiau, kad man būtų palikta pakankamai laiko juos peržvelgti ir taip galiu patvirtinti, kad dėl nuomonės komitete bus balsuojama e, birželio 16, transporto komitete dėl to bus balsuojama rugsėjo mėnesį. Kaip minėjau, pakeitimus siūskite iki gegužės 12. Ačiū. Dabar siūlyčiau pereiti prie kitų darbo tvarkės klausimų kiti darbo tvarkės klausimai. Noriu informuoti, kad kitas mūsų posėdis numatytas birželio 15 dieną nuo 15 valandos ir taip pat birželio 16 dieną nuo 9 valandos iki 12.30. Dabar vyks uždaras posėdis. Ir labai gaila, kad pas mus ką tik atvyko uh, moksleiviai. E, gaila, kad jie atvyko į šią posėdžio dalį. E, jie atvyko iš Italijos, iš Montefulto miestelio ir yra vykdoma speciali programa, kurie apjungia įvairias mokyklas, taip pat įvairius mokytojus. Tai tikrai džiaugiuosi, kad jūs atvykote pas mus šiandieną, tačiau mūsų komiteto posėdis jau prieartėjo prie pabaigos ir žinau, kad tikrai jūsų darbo tvarkė taip pat įtempta, jūs jau dalyvavote kitose posėdžiuose. Jame buvo kalbėta apie tai, kaip veikia ES institucijos. Tad sveiki atvykę, tačiau galite likti čia nedaugiau kaip penketą minučių, nes po to dėje prasidės mūsų uždaras posėdis. Ir išklausysime kolegas kurie pristatys e, informaciją dėl trišalio dialogo, dėl bendrosios skaitmeninės rinkos. Bet ačiū Jums, džiaugiuosi, kad atvykote ir tikrai labai nuoširdžiai atsiprašau, e, kad turiu Jūs išprašyti gailą, kad netvykote anksčiau.